Colleagues, may I ask you to take seat? Kolegos, prašau susėsti. Prašau žurnalistus išeiti iš salės praėjus dviem minutėms. Po to, kai leisime jiems uh, nufotografuoti, nufilmuoti paskirtai komisijos narį, tačiau po to prašau iš dabar užimamų pozicijų pasitraukti kiti pirmininko pranešimai prieš pasveikinant mūsų svečią. Norėčiau posėdžio dalyvių paprašyti neužimti ne jiems priklausančių kėdžių. Taip pat noriu priminti, kad e, mūsų diskusijų galima klausytis kitoje salėje e, Jan 4Q1 ir internetu, kaip ir per ankstesnius klausimus kadangi diskusijų metu buvo daug aplodismentų ir kitokių pašalinių garsų, noriu priminti, kad e, ploti gali tik tai komiteto nariai, jeigu pageidautų. Pone Ulskok ir aš pirmininkaujame kartu šiam, šiems klausimams, vadovaujantis darbo tvarkos taisyklėmis ir pirmiausiai norėčiau pasveikinti paskirtai komisijos narį Valdį Dombrovskį, atvykus iš įdomų ir svarbų klausimą, kuriame dalyvauja ekonomikos ir užimtumo komiteto nariai. Kaip žinote, klausimų paskirtis yra leisti parlamento nariams pasinaudoti sutartyje numatytą teisę balsuoti dėl komisijos kolegijos ir prieš tai išklausyti ir įvertinti kandidatus į komisijos narius, remiantis jų bendrąją kompetenciją, įsipareigojimais Europos Sąjungos, meninę nepriklausomybę bei įvertinti jų e, žinias susijusias su patikėta atsakomybės sritimi, politinius bendravimo įgūdžius bei politinius prioritetus, kurie susijęs su naująją strateginę naujos komisijos darbo tvarkę. Noriu priminti kolegoms, kad prieš prasidedant klausimui paskirtas komisijos narys Dombrovskis raštu atsakė į parengiamosius klausimus, atsakymai jums buvo išdalinti visomis kalbomis. Taikant galiojančią procedūrą, kandidatas taip pat užpildė savo viešų privačių interesų deklaraciją, Teisės reikalų komitetas nepareiškė jokių priekaištų dėl šios viešų privačių interesų deklaracijos, kurią pateikė kandidatas. Diskusijų struktūra bus įprastinė. Pirmiausiai steiksime žodį įžangai paskirtam komisijos nariui. Įžanga turi trukti ne ilgiau nei 15 minučių, po to jis dar gaus diskusijų pabaiga 5 minutės apibendrimo kalbai ir po to išklausysime 45 klausimus komitetų narių. Vienas klausimas ir atsakymas užtruks 3 minutės, klausimai 1 minutė, 2 minutės atsakymui. Taip pat noriu priminti komiteto nariams, kad labai griežtai bus taikoma trijų minučių taisyklė tam, kad visi komitetų nariai galėtų užduoti klausimus. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad verčiama bus į 22 kalbas, taigi visi kalbėtojai gali kalbėti savo gimtosiomis kalbomis. Kaip minėjau, per ankstesnį klausimą Prašau jūsų nekalbėti per greitai tam, kad būtų galima užtikrinti pakankamą aukštos kokybės vertimą. Dabar e, noriu paminėti, kad komisijos nariu Dombrovskijui patikėtas rytis yra labai svarbi, tai yra ekonomikos ir pinigų sąjungos reformos vykdymas, siekis mūsų administravimo valdymą padaryti demokratiškesnių, veiksmingesnių ir nuoseklesnių, užtikrinti socialinę sanglaudą, ekonomikos saugimą. Ekonomikos komitetas daug pastangų dėjo tam, kad ekonomikos ir pinigų sąjungos darbo atvarkė būtų patvirtinta. Kitais metais pradėsime ekonomikos valdymo sistemos peržiūrą kartu su jumis ir kitais atsakingais komisijos nariais turime nustatyti, kokiais lankščiausiais būdais turėtume taikyti galiojančias taisyklės, kad užtikrintume pusiausvyrą tarp stabilumo, augimo bei paskatinti investicijas ir struktūrinės reformas. Turime sustiprinti ekonomikos politikos koordinavimą ir patvirtinti kelio gairių ekonomikos integravimo planą bei štikrinti tarpusio pusiausvyrą tarp koordinavimo ir integravimo ekonomikos politikos. Taip pat privalome integruoti socialinį lygmenį į mūsų <clears throat> tarp vyriausybinę e, veiklos sistemą. Parlamentas ragina pasirašyti tam tikrą ekonominį socialinį paktą. Dabar steiksiu žodį bendrapirmininkai Maritai Ulskok. Ačiū. Ketis pastabų užimtumo komiteto vardu ir aš jas pareikščiu švediškai savo gimtają kalbą marknad eh, med fri rörlighet är en... Europos Sąjungos vaidmuo yra daugiausiai susijęs su laisvu prekių asmenų slaugų ir kapitalo judėjimo. Šių keturių dalykų ES labai reikia, kad visa sistema veiktų veiksmingai, kad būtų galima tinkamiau apsaugoti darbuotojus nuo darbdavių savivalės, nuo nesocialios konkurencijos ir todėl būtina užtikrinti kolektyvinių sutarčių laikymasi. ES privalo plėtoti socialinį dialogą tose šalise, kuriuose to labiausiai reikia, tačiau kad veiktume krizę, neturėtume varžyti uh, socialinių partnerių autonomijos, Laval ir kitose panašia teisinėse bylose teisingumo teismas paskelbė savo sprendimus ir iš jų yra tampa aišku, kad negalima leisti įsivyrauti socialiniam dempingui. Labai svarbu laikytis galiojančių ES teisės aktų visur ir visada, be jokių išimčių. Mes laikomės tokios pozicijos, kad būtina įgyventi visose valstybėse narėse darbuotojų komandiravimo direktyvą taip, kad ši direktyva užkirstų kelią socialiniam dempingui Europos Sąjungoje, mes turime užtikrinti vienodą darbo užmokestį už tą patį darbą. Darbas turi būti vienodai apmokamas jeigu jis yra atliekamas toje pačioje vietoje. Taigi visos šios, visi šie klausimai priklausys jūsų atsakomybės sryčiai. Komisijos pirmininkas jau minėjo savo pažadus susijusius su šia sritimi. Taip pat labai svarbu užtikrinti ir tolesnę teisę dėrėtis dėl kolektyvinių darbo e, sutarčių ir e, pasitelkti kolektyvinių darbo sutarčių nuostatas, siekiant e, spręsti ginčtinus klausimus, nes valstybės narės neturėtų pradėti konkuruoti tarpusavyje žemesniais atlyginimais arba blogesnėmis darbo sąlygomis. Dabar suteiksiu žodį 15